šios dienos posėdžio protokole iki e, protokolo patvirtinimo galėsite pareikšti savo prieštaravimus. Toliau IMKO komitetas pateikė pataisimą vienam teisės aktui, pri, kurį priėmė Europos parlamentas ir pagal atitinkamą darbo tvarkos taisyklių straipsnį šitas pakeitimas yra patvirtintas. Jeigu per 24 valandas mažiausiai 40 parlamento narių e, prieštaraus tam pakeitimui, e, jis e, šita, e, šita, šitas tekstas yra skelbiamas parlamento interneto puslapyje. E, trečiadienį aš